netikslams. Taigi dar kartą primenu, kai kamera žiūrės, jūs šypsokitės. Dabar periname prie balsavimo. Tik dar prieš tai turiu vieną prašymą, ponios ir ponai. Pabaigoje balsavimo, po to, kai jau būsime pabalsavę dėl visų pranešimų, dar prašau visų pasėdėti šiek tiek salėje, nes turiu svarbę žinutę dar visiems paskelbti. Labai trumpai, bet bus svarbu. Taigi, dabar ponios Nirjada pranešimas. Pranešėjai žodis porai minučių, prašome. Frau Nirjada. Pone Nirjada. Gerbiami kolegos, ponė pirmininkė, auga spaudimas darbuotojams dėl ekonomikos nuosmukio. Ir dabar globalizacijos padalinių fondo lėšos yra esminis dalykas. Valstybės narės turi užtikrinti, kad žmonės, kurie prarado darbą dėl ekonominės krizės, turės progą persikvalifikuoti ir vėl grįžti į darbo rinką. Tai yra gyvybiškai svarbus dalykas būtina investuoti į mokymus ir tai padės pasiekti ilgalaikių tikslų ir užtikrins ekonominį daugelį valstybių narių gyvybingumą. Tad būtina, kad būtų priimtos specialios nuostatos, kurios padėtų tinkamai mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondų lėšas. Tai be abejo numato tam tikrus finansinius ir ekonominius apribojimus. Valstybėms narėms reikės pagalbos, reikės taip pat užtikrinti jų didesnį autonomiją, kad regioninių lygmenių tos lėšos to fondo būtų pasiekiamos. E, būtina ieškoti regioninių sprendimų, vietinių sprendimų keičiant situaciją. Ir m, mm, gali taip atsitikti, kad tam būt, bus pasitelktos tos lėšos. Ir būtinas geresnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių, būtina užtikrinti tinkamą e, koordinavimą šių lėšų. Taigi kvieščiau pritarti visiems e, pakeitimams ir dėkoju iš anksto už parmą. Ačiū poniai Niriada. Dabar periname prie balsavimo. Vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. haben alle kolleginnen und kollegen abgestimmt. Ar visi kolegos balsavote? Taip. Tuomet balsavimas baigiamas. Pranešimas priimtas. Sveikinimai poniai Niriada. Dabar periname prie pono Kircos pranešimo dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo ir gyvardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos balsavote? Taip. Tuomet balsavimas baigiamas. Ir taip pat ir šitas pranešimas patvirtintas. Ponios ir ponai, nedidelė techninė problemėlė iškilo fotografai negali fotogra nupaveiksluoti jūsų, kai keliate rankas arba, arba kai tiesiog bandote paspausti mygtuką ant aparato. Iš esmės, gan greitai tikriausiai baigsime balsavimą, taigi paprašyčiau visų dar dabar ramiai pasėdėti ir nutrauksime trumpam balsavimą, kad galėtume nusifotografuoti ramiai, o paskui pratesime. Taigi, fotografai, prašom, visas dėmesys jums.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 So, vielen Dank, meine Damen und Herren, für das Disziplin. Ačiū ponios ir ponai už drausmingą elgesį fotografavimuose metu. Dabar kitas pranešimas, e, ponia Murišan, ir vėlgi vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos balsavo? Taip, balsavimas baigtas tuomet. Pranešimas priimtas. Toliau, ponios Jėtenmekį, pranešimas ir vėlgi dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos balsavote? Balsavimas baigiamas. Pranešimas priimtas. Einame toliau. Kolegos Tang pranešimas, vardinis balsavimas, dėl jo balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Taip. Tuomet baigiame balsavimą. Patvirtinta. O dabar Kolegos Gonsalės Pons. Pranešimas, vėlgi vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos balsavo? Balsavimas baigtas. Ponios ir ponai, dėkoju visiems. Pranešimas priimtas ir dabar. Trumpai prašau dar jūsų dėmesio. Kaip žinote, ponios ir ponai, Liepos 16 dieną parlamento narys Korin Mikė plenarinio posėdžio metu pateikė kai kurių rasistinių pastabų.